Eh, buongiorno a tutti, non siamo a ranghi eh, completi, anzi devo dire siamo abbastanza in... Labas rytas visiems. Dar mes ne visi susirinkę, gal reiktų tiksliau sakyti, mes dar visai nesusirinkę, tačiau mūsų laikas vis tik tai nėra begalinis, todėl turėtumėm pradėti posėdį bent jau daugmaž laiku kadangi pirmą darbo tvarkės punktą turime išanalizuoti ne vėliau kaip iki 9.30. Kaip jūs žinote, biuro posėdis, kuris buvo numatytas 11.15, yra panaikintas, kadangi tuo metu negalės dalyvauti daugelis koordinatorių. Taip pat noriu pasakyti, kad pirmininkų suiga paskutinėme posėdėje nusprendė įsteigti direktoratą, kuris apibrieš parlamento poziciją dėl deleguotojų aktų ir finansinės pagalbos trečiosiams valstybėms. Taip pat ir mūsų komiteto bus prašoma toliau prisidėti prie bendro darbo dėl ES programų finansavimo nuo 2005 metų. Ir turint omenyje mūsų sukauptą patirtį, aš paprašiau, kad ponas Brokas atstovautų man šiame komitete. Tai bus analizuojami nuomonių projektai pagal mūsų darbo tvarkę dabar pirmieji punktai tai yra ES ir Gruzijos susitarimai dėl e, vizų išdavimo palengvinimo ir dėl readmisijos sutarties. Ponui Lizdėko iš karto suteikiu žodį dėl šių pirmų darbo atvarkės punktų. Ačiū pirmininkė. Mes jau ir anksčiau nekartą kalbėjome apie Gruziją mūsų komitete ir plenarnėme posėdėje, ypač pastaraisiais keliais mėnesiais. Vakar komiteto nariai turėjo galimybę sutikti su Mihailiu Sarkašviliu, Gruzijos prezidentu Briuselėje. Turėjome galimybę aptarti keletą svarbių klausimų ir Gruzijos prezidentas labai įvertino tą faktą, jog Europos parlamentas deda daug pastangų rengiant šiuos du susitarimus. Lybės komitete vyksta darbas rengiantis readmisijos susitarimo pasirašymui tarp ES ir Gruzijos ir dėl komisijos pasiūlymo, dėl tarybos sprendimo, dėl ES ir Gruzijos susitarimo, dėl vizų išdavimo procedūros supaprastinimo Gruzijai. Panašu, kad bent jau antrasis klausimas bus užbaigtas iki spalio pabaigos. Birželio 23 dieną Lybė komitetas išanalizavo pateiktą pasiūlymą ir Grisbeko, Grisbek, Grisbek pranešimą analizuos ir dėl jo balsuos spalio 25-26 dienomis. Taigi mes galėsime balsuoti gruodžio mėnesį. Birželio 17 dieną Briuselėje ES ir Gruzija pasirašė susitarimą dėl vizų supaprastinimo, pagal kurį šengenų vizo išdavimo mokesčiai bus sumažinti, o vizų išdavimo procesas bus labai smarkiai supaprastinamas plačiam spektrui Gruzijos piliečių. kaina mokesčio sumažės nuo 60 iki 35 eurų ir gana platus spektras Gruzijos piliečių kategorijų turės galimybę gauti iš vis nemokamas vizas. Spalį ES ir Gruzija turi pasirašyti readmisijos sutartį. To ES reikalauja mainais už vizų supaprastinimo sutartį. Abu susitarimai turėtų įsigalioti 2011 metais, po to, kai Gruzija ir mes, taip pat ir Europos parlamentas, ratifikuosime šias sutartis. Vizų reži... Dėrybos dėl vizų supaprasnimo režimo Dėl vizų režimo suprasmio prasidėjo 2008 metais, siekiama palaipsniui atsisakyti vizų. Taigi Dabar, manau, po šio susitarimo turėtų būti žengtas logiškai. Kitas žingsnis tai yra, turi būti pradėtos dėrybos dėl vizų panaik reikalavimo panaikinimo pagal rytų partnerystę. Mes siekėme tokiu būdu sustiprinti bendarbiavimą tarp ES ir Gruzijos. Uh, kad galėtumėm e, tuo pačiu kovoti ir su organizuotu nusikalstamumu efektyviai. Mes norime paspartinti asmenų e, tapatybės nustatymo procesus bei e, efektyvesnį saugų piliečių, kurie neturi teisės ES teritorijoje būti gražinimą atgal. Ir Manau, kad susitarimai turi įsigalioti kaip galima greičiau. Čia dėl asmenų esančių ES vėleidimo gražinimo ir admisijos kokiu tai didesnių problemų nekyla, kadangi Gruzija gerbė žmogaus teises. Gruzija laikosi Europos žmogaus teisų konvencijos ir pabėgėlių mm, konvencijos, tai 60-mečio konvencijos. Ir kadangi abi pusės nori palengvinti kontaktus tarp mūsų piliečių tai tos sutartys turi įsigalioti kaip galima greičiau ir mes taip pat turime, aišku, išanalizuoti, kokius padarinius turės 2007 metų susitarimas dėl vizų supaprastinimo Rusijos piliečiams. Nes Abhazijos ir Pietų Osetijos piliečiai, kurie turi Rusijos federacijos pasus, turi galimybę į ES patekti lengviau nei Gruzijos piliečiai, kurie neturi Rusijos federacijos pasų. Taigi aš labai tikiuosi, kad šis susitarimas dėl vizų režimo paprastinimo, kuris ženklina sėkmingą ES ir Gruzijos bendradarbiavimo etapą, palengvins Gruzijos piliečiams atvykimą į ES. Taigi dėl to laimėsime visi. Aš nemanau, kad įgyvenant sutarimus būtų kokių didesnių problemų, kadangi bendrai vertinant santykiai tarp abiejų pusių yra geri. Ir vizų prašymo atmetimų atveju yra labai nedaug. Taigi patirtis yra pozityvi, aš siūlyčiau komitetui abi nuomonės tvirtinti. Sono altri? Ci sono richieste di intervento? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tada galėtume e, kreiptis į komisiją. Ar kas nors yra iš komisijos? C'è un consulto in atto, per, lo dico per i colleghi che non stanno. Atrodo, eh, kažkur pusiaukelėje vyksta konsultacijos. Kolegos, pastebėjau tokį samišį. Ar kas nors norėtų pasisakyti iš komisijos? Aš esu Bernard Filip ir aš, galiu, aš atstovauju komisijai Porą dalykų norėčiau pasakyti dėl vizų ir admisijos. Tai yra pagrindinis klausimas rytų partnerystėje. Labai svarbu e, žmonės suvienyti tokiu būdu. ES jaučiame didelį poreikį ypatingą dėmesį skirti Gruzijai po kariniu laikotarpiu, jos atstatymui ir perstruktūrizavimui. Tai yra labai svarbus elementai, kaip jau anksčiau sakėme. Esame e, gana tikri dėl e, teisinės valstybės dominavimo, dėl demokratijos ir žmogaus teisų Gruzijoje. Gruzija yra pasirašiusi tarptautinius susitarimus dėl pabėgėlių. Kitas Ženevos sutartis dar iš 51 metų. Su Gruzija mes tiesą sakant esame tokios malonios patirties e, turėję, ypač sprendžiant žmogaus teisų klausimus. Tai tiesiog akcentuoja mūsų reputaciją e, kokybiškose diskusijose ir jeigu tokių problemų iškiltų, mes apie jas galime laisvai, ramiai kalbėti su e, dėrybų partneriais gruzinais. Mes į tai žvelgiame labai pozityviai. Labai ačiū. Dar vienas dalykas. Jūsų kolega. Palmanov. Didrik Palman iš, iš vieno generalinių direktoratų. Aš norėčiau pabrėžti, kad šie susitarimai turi įsigalioti tuo pačiu metu. Negalima leisti, kad vizų susitarimas įsigaliotų anksčiau negu redmisijos sutartis. Manau, kad tai buvo gana aiškiai pasakyta pranešėjo kalboje Taigi turime, būti, turime kalbėti labai aiškiai. Redmisijos pusėje šiek tiek problemų buvo iškilę, nes noriu priminti, kad tas sutarimas dar nepasirašytas ir galiu pasakyti, kad čia mes truputėlį gal per anksti šiandien diskutuojame tą sutartį, nes jis dar, ne, jis dar nepasirašyta. Taip atsitiko todėl, kad iškilo problemų su Junktinė karalystė, Danija ir Airija Tačiau būtent dabar tos problemos yra sprendžiamos mums čia besposėdžiaujant. Tikimės, kad taryba galės e, nuspręsti pasirašyti e, tą sutartį per artimiausias keletą savaičių. O tada galėsime pasirašyti sutartį ir pradėti ją įgyvendinti. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, kad jis viską apibendrintų. Aišku, jeigu norite. Jeigu norite sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Ne, tada viskas tvarkoj. Tvarkaraštis e, projekto pirmam svarstymui. Rugsėjo 16 dieną tai vyko. Pateikimų pateikimo terminas rugsėjo 20, balsavimas komitete spalio 5. Toks pasiūlymas. Kągi. Čia viskas įvyko žaibo greičiu. Penkios Penkias minutės aptarnėm ir penkias minutės dar lieka iki klausimo dėl juodosios jūros strategijos. Ačiū, penkių minučių pertrauka.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

Bene, abbiamo atteso qualche minuto per cercare di avere eh, una rappresentazione. Mes truputėlį palaukėme, kol kolegų daugiau prie mūsų prisijungia, nors posėdžių salė dar nėra pilnai, tiksliau visiškai užpildyta, bet mūsų svečiai jau atvyko. Taigi pirmiausia norėčiau pristatyti pranešėjus, juos pasveikinti. Jūs žinote, kad Europos juodosios jūros strategija yra iniciatyva, siekiant pradėti diskusiją apie strateginį bendradarbiavimą Jodosios jūros regione ir ES vaidmenį. Vykdant šį bendradarbiavimą mūsų klausimo tikslas yra pasirenkti diskusijai dėl kolegos Gurjano pranešimo šiuo klausimu. Su mumis yra uh, daktaras Ognijan Minčev, jis yra regioninių ir tarptautinių studijų instituto atstovas iš Sofijos, taip pat pone daktarė Lor Delkur, tarptautinių santykių ir strateginių studijų instituto iš Paryžiaus ir E, ponas Mark Cunningham iš Vokietijos maršalo fondo. Norėčiau taip pat pasveikinti nuomonės referentą pramonės regionų vystimo komiteto atstovai taip pat pareiškė savo norą dalyvauti diskusijoje. Dabar norėčiau steigti žodį pirmiausiai kolegai Ungurianu, kad pristatytų šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems atvykusiems, pasveikinti mūsų gerbiamus pranešėjus, ekspertus. Taip pat dėkojame mūsų pirmininkui ponui Albertinį, sekretariatui, už tai, kad surengė šį klausimą, kuris mano nuomonė yra svarbus žingsnis rengiant naują Juodosios jūros regiono viziją ir prisidės šis klausimas prie mano būsimą pranešimą Juodosios jūros regiono tema. Noriu dvi priežastis paminėti, kodėl verta šiandien surenkti šią diskusiją. Pirmoji priežastis yra Jodosios jūros strateginė svarba, viso Jodosios jūros regiono strateginė svarba Europos Sąjungos saugumui ir energijos išteklių tiekimui užtikrinti. 2007 metais įstojus Europos Sąjungą Rumunijai ir Bulgarijai Jodoji jūra iš dalies tapo Europos Sąjungos vidaus jūra Tai, kas vyksta joje ir aplink ją, dabar daro tiesioginę įtaką Europos Sąjungai. Taigi, Europos Sąjunga susiduria tiek su naujais iššūkiais, tiek ir su naujomis galimybėmis šiame kontekste, kaip Europos Sąjunga reagavo į sudėtingą Jodosios jūros artumą. Manau, visi sutarėme, kad e, geriausias politinis sprendimas būtų įtraukti e, juodosios jūros regioną visą į ES. Tačiau sudėtinga šį politinį sprendimą priimti, kas iš, vyko iš tikrųjų. ES pripažino juodosios jūros strateginę svarbą 2007 metais, kuomet buvo pradėtas juodosios jūros sinergijos projekto įgyvendinimas. Šio šios energijos e, istorijos nebuvimas ir pastarėjai įvykiai parodė, kodėl regionas yra svarbus. Jodoji jūra privalo tapti demokratijos e, stabilumo ir gerovės erdve. Kas iki šiol buvo pasiekta, e, bandant užtikrinti šią sinergiją. Šis projektas buvo sėkmingas dėl to, kad visa koncepcija buvo suskaidyta į atskiras dalis ir buvo pabrėžta Jėdosios jūros svarba Europos Sąjungai. Tačiau praėjus trims metams nuo šio projekto gyvenimo pradžios jo rezultatui dar nėra įtikinantis. 2008 komisija parengė ataskaitą dėl sinergijos įgyvendinimo, tačiau 2009 ir 2010 metais jokių panašių tolesnių ataskaitų komisija neparengė. Kaip kažkas uh, išmintingai pasakė, galbūt nieko nebuvo nuveikta per tą laiką. Taigi reikia aptarti šios aspektus. Tuo tarpu manau, kad iššūkiai Jodosios jūros regiono išlikę ir kai kurie iš jų netgi perėjo į tikras krizės, 8 metų karas tarp Rusijos ir Gruzijos, Taip pat e, Rusijos juodosios jūros e, laivyno pajėgumų didinimas sukėlė didelį susirūpinimą regione. Energetinė krizė tęsiasi ir kai kurios Jodosios jūros regiono valstybės fiksuoja tam tikrą Rusijos polinkį vykdyti autoritarnę politiką. Energetikos srityje taip pat yra dar viena problema, tai yra Jodosios jūros sinergijos matomumas. Norėčiau pridurti, kad nevyko aukšto lygio ministerijų atstovų susitikimai kuriuose būtų buvę aptariami juodosios jūros klausimai. Kita problema yra atskiros finansavimo eilutės nebuvimas juodosios jūros politikai vykdyti ir apibendrindamas galiu pasakyti, kad šiandien privalome atnaujinti Juodosios jūros sinergiją, įtraukti ją į bendrą ES strategiją, remdamiesi sukauptą patirtimi. Neseniai pradėtos įgyvendinti ES Baltijos jūros strategijos. Kitaip tariant, galiu pasakyti, kad e, mes šiuo metu galime kalbėti apie sinergiją, tačiau neturime atitinkamos strategijos kokia būtų strategijos atnešama nauda ir privalumai. Mes galėtume pasitelkti integruotą ES požiūrį viso regiono atžvilgių. Taip pat galėtume parengti ir pradėti gyveninti išsamų veiksmų planą, kuriame būtų nurodyti aiškus tikslai, iniciatyvos ir gairės. Taip pat <clears throat> strategija leistų numatyti atitinkamą biudžeto eilutę teikiant paramą Juodosios jūros strategijos įgyvendinimui. Tokia būtų dabartinė padėtis. Trumpai ačiū uždėmesi ir nekantriai laukiu kitų pranešėjų pasisakymų ir jų minčių. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Pone Ungurėjanu, dabar pasisakys pirmasis mūsų svečių ponas Ognijan Minčev, Sofijos regionių ir tarptautinių studijų instituto atstovas, galbūt galėtumėte nekalbėti ilgiau nei 10-15 minučių, būtumėm už tai dėkingi. Pirmininkė, komiteto nariai, ponios ir ponai, Jodoji jūra, tai regionas, kur auga saugumo problemos ir aš pabandysiu apibūdinti nerimą keliančius klausimus. Visų pirma, per pastarosius 20 metų vyksta strateginio restruktūrizavimo procesai Juodojoje jūroje. Po perėjimo nuo komunistinio režimo, po kurio po sovietinės erdvės daugelis rytų vidurio Europos, Europos valstybių e, pasisuko Europinės ir NATO integracijos keliu, siekdamos saugumo garantijų. Dabar mes turime e, priešingas procesus, kur strateginiai veiksniai, tokie kaip Rusijos federacija, Ar tradiciniai regiono veiksniai e, Rusija, Turkija stengiasi atgauti bent dalinę įtaką posovietinėms šalims ir tai kelia didžiulį saugumo sus, susirūpinimą dėl saugumo, kadangi kyla trys pagrindiniai saugumo klausimai. Visų pirma, dėl sienų ir strateginės pusiausviros. Antras klausimas dėl bendruomenių ir jų santykių, taip pat ir problemų įtampos tarp bendruomenių status quo. Uh, Trečiasis klausimas yra instituciniai probleminiai klausimai, institucijų silpnumas, lito formavimas ir taip toliau. Ir visą tai mes turime šiandien Juodosios jūros regione. Čia yra per keletą saugumo paradigmų Juodosios jūros regione. Visų pirma, tai yra euroatlantinė paradigma, tai yra europinis tarpusavio priklausomybės ir demokratijos um, tarptautiniuose santykiuose ir saugumo klausimuose modelis. Tačiau šis modelis per pasarosius penkerius, septynerius metus uh, žengė žingsnį atgal. Antrasis saugumo modelis yra primestas XIX uh, amžiaus paradigmos ir um, požiūrė į saugumą um, primestas modelis, ką atstovauja um, Rusija ir ypač šio, šiandienos Turkija. Taip pat mes turime naujai sukurtų valstybių, naujai susiformavusių valstybių paradigmas. Jos formuoja savo valstybės ir nori apginti savo naujai atgautą nepriklausomybę toje institucinėje struktūroje, kuri būtų artimiausia europiniai ir euroatlantiniai e, saugumo struktūrai. Galiausiai mes turime e, naują paradigmą, kuri stiprėja ir gali išsiplėsti į lygiai verti veiksnį saugumo e, toje liktyje, tai yra radikalaus islamiško e, požiūrio elementas ir tos paradigmos pasikeit, strateginiai pasikeitimai nuo vieno galių pusiausviros varianto prie kito gali suformuoti tokią situaciją, kuomet mums reikės iš naujo pažvelgti į saugumo e, situaciją Jodojo jūroje. Visų pirma, dėl karinio saugumo. Čia galima pasakyti keletą dalykų, tačiau e, galima apgailestauti, kad karinės pajėgos stiprėja Jodosios jūros regione. Yra kelios Rusijos e, karinės bazės Abhazijoje, Šiaurės Osetijoje, pietuose ties teigiamas. Taip pat e, Azerbaidžiano vakarinėje dalyje prie Armenijos yra karinės bazės e, turkų statomos e, pietų Kaukazo valstybėse, bet ypač Azerbaidžiane Armenijoje stiprėja karinis buvimas, taip pat ginklų kiekis, kariškių skaičius auga ir, aišku, auga įtampa aplink iki šiol bent jau išalytus konfliktus pietų Kaukazė, tai yra Abhazija, pietų Osetija ir Kalnų Karabahas. Tas e, karinės galios stiprėjimas yra pavojingas, kadangi konfliktai to regiono gali atšilti, buvę išalyti ir gali vėl e, įsirepsnoti konfliktai. Dėl to, aišku, labai um, kiltų didelis pavojus ES interesams. Toliau e, etniniai bendruomenių konfliktai ne vien tik tai Pietų Kaukazė stiprėja, bet taip pat vėl atsiveria problemos Padnestrėje, Moldovoje ir matome procesus, kuomet etnoseparatistiniai radikalūs procesai labai stiprėja, dėl ko galima tik apgailestauti. Ir jau tos dabartinės pajėgos nebegali jų suvaldyti, nei Rusija, nei kitos, šalie, e, kitos regiono šalis ar vakarų alijansai kol kas galėjo ką nors padaryti, kad uh, kažkiek tai sušvelnintų tuos mm, etninius mm, konfliktus tarp, benuo, tarp bendruomenių, kad galėtų suformuoti tokį mm, kontekstą, jog būtų galima galvoti apie stabilesnę aplinką ateityje, apie tokias perspektyvas. Antras dalykas yra jūrų saugumas. Ir čia regiono status quo. Rusija, Turkija, tu, jų atsvara būtų Vokietija. Uh, Rusijos federacija atkūrė e, sutarimą su Ukraina dėl e, Jodosios jūros regiono karinio laivyno ir čia, e, bent jau kur yra dalymasi su Vokietija, įtaka pagal Montrealio konvenciją, kiek mes žinome, išornės karinės jūrų pagos negali įplaukti į Juodą jūrą daugiau kaip trim savaitėm. Ir aš čia kelčiau klausimą ES vardu šaliai kandidačiai Turkijai. Ar a, Turkija, jeigu jeigu jį taptų ES narė ir pagal bendros užsienio saugumo politikos e, nuostatas, ar Turkija darytų kokiu nors išlikų, um, e, išimčių ES jūriniam laivynui, ypač atsižvelgiant į Monrealio konvencijos nuostatas e, dėl buvimo Jodosios jūros vandenyse, nes karinis jūrų saugumas Jodojo jūroje yra labai susijęs su um, jūrų saugumu bendrai. Ir čia. Uh, jūreivystės saugumui kyla labai rimtų problemų. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie gelbėjimo operacijų gerinimą juodojo jūroje iš ES pusės, tas yra labai menkai matoma. Mes turime per pastarosius keliarius metus tik tris uh, laivus, kurie nuskendo vos kelioms myliams likus iki Turkijos, Bulgarijos ir um, Ukrainos krantų. Uh, ir nebuvo jokių rimtesnių tų valstybių mėginimų kažkaip pabandyti bent jau išgelbėti tuos laivus, įgulas. Buvo išskyrus kelias išimtis, visi jūreiviai nuskendo. Taigi E, jūreivystės saugumas turi būti siejamas su daug platesnių klausimų, tai yra sienų kontrolės klausimais, e, taip pat um, nusikaltimais per sieną ir taip toliau. ES turi pozityvios patirties iš pasienio um, pagalbos misijos um, Moldovai, Ukrainai teiktai, taip pat per pasarosius dviejus metus teiktos pagalbos uh, Gruzijai. Taigi aš manau, kad ES turi išplėsti savo pasangas ir padėti tom šalims regione. Aišku, pozityvime politinėme kontekste, užtikrinant, kad tos sienos būtų tinkamai apsaugotos ir ypač Šiaurės Kaukazo atveju, kad nesiformuotų juodosios dėmesio taip vadinamos kur narkotikai laisvai patektų ES ar brandolinės technologijos į rytus ir taip toliau. Toliau, energetinis saugumas. Tai labai populiari tema. Aš nesutelksiu pernelyg daug dėmesio energetiniam saugumui. Mes puikiai žinome, kad m, mm, europinių valstybių ir vid, ypač vidurio ir rytų Europos valstybių energetinio saugumo problemos yra susijusios Rusijos federacijos strategija, pagal kurią yra siekiama užsitikrinti monopoliją kiek galima labiau energijos teikimo srityje toms e, val, valstybėms, kurios yra e, Europos e, vidurio rytų periferiniai dalyje. Aišku, tai turi politinių ir verslo padarinių, kadangi monopolis reiškia didelės kainas didelės monopolinės kainas ir aišku, tai turi ir saugumo aspektų, ne vien tik tai iš um, abstrakt pačių ateities saugumo perspektyvų, bet taip pat ir iš šiandienos fakto požiūrė taško, kad iš tikrųjų viskas daroma per intensyvius e, kontaktus tarp Rusijos oligarchus ir vietos šalių, vietinių šalių, kurios yra prie e, e, sovietinės erdvės sienų. Taigi per tokią um, Rusijos federacijos energetinio sektoriaus monopolizacijos strategiją Nu, formuojasi tokia ekonominė erdvė ES rytinėje periferijoje, kuri tikrai kelia nerimo ir manau, kad iš dabartinio politinio konteksto, kurį ES apsibrėžė Dosus jūros regione, požiūrė taško mes turėtumėm dėmesį pagrindinis skirti uh, Mm, bendradarbiavimui per sieną, kad būtų galima institucinę sistemą visą patobulinti, kad būtų galima kovoti su kontrabanda, su šešėlinė ekonomika ir taip toliau. Ir ES taip pat turėtų daug aktyviau dalyvauti mm, jūrinių gelbėjimo operacijų stiprinimo kontekste Jodoje jūroje. Ir aišku, kad trečia, ES galėtų daug ką padaryti aplink aplinkosaugos srityje Jodoje jūroje, kur yra ir nauji naftotekiai ir dujotekiai ir taip toliau, dėl ko gali kilti pavojus e, jūriniai aplinkai. Aš manau, kad turint omenyje tokią pagrindinę ES veiklos plėtojimo struktūrą, mes turėtumėm plėsti santykių su uh, Rusijos federacija ne vien tik tai uh, e, raprošmau, suartėjimo. Uh, tikslais, bet taip pat ir kuriant e, tokį, tokią stabilę, vertingą aplinką tiems santykiams, kurie galėtų būti rimtai paremti principais ir ilgalaikėmis perspektyvomis. Ir aišku, reikėtų įtakoti mm, dar vieną labai svarų partnerį šiame regione, tai yra Turkija, e, e, ES kandidatė kuri taip pat toje Euroatlantinėje saugumo ir įtakos sferoje labai dalyvauja ir galėtų suvaidinti daug svarbesnį vaidmenį savo tinkamo elgesio ir vertybių formavimo prasme. Dr. Minkev, la parola alla. Uh... Eh, labai ačiū. Gerbiamas daktarė. Daktaras, daktarė Laura Delku, kuri atstovauja Paryžiaus eh, tarptautinių strateginių santykių uh, E, skyrių. Aš savo pranešime kalbėsiu apie juodosios jūros strategiją ir konkrečiai apie keturis pagrindinius jos aspektus. Visų pirma, trumpai paminėsiu veiksnius, kurie, dėl kurių buvo sukurta juodosios jūros energija. Antras dalykas, e, pristatysiu juodosios jūros energijos įgyvendinimo kitokią perspektyvą. Ir trečias dalykas, aptarsiu, kaip Kalbėtojas mikrofonas išsijungė. Aptarsiu, kaip regionas e, buvo paveiktas tarptautinio ir vietos konteksto, o galiausiai aptarsiu galimus būdus įgyvendinti juodosios jūros energiją. Taigi, trys veiksniai, kurie buvo labai svarbus pradedant juodosios jūros energiją. Visų pirma, daugiau dėmesio buvo skiriama Badosios jūros regionui po to, kai įstojo į ES Rumuniją ir Bulgariją 2007 metais. Antras dalykas - naujoji plėtros banga kartu su e, augančiais ES sunkumais dėl energetikos saukumo e, sustiprino ES e, veiklą tame regione, kuri iki tol būdavo ES užsienio politikos e, nuošalėje. Galiausiai Jodosios jūros regiono strategija buvo svarbi užtikrinant regiono bendradarbiavimą. E, kaiminystės politika e, buvo vertinama kaip nepakankamai gera ir dėl to buvo pradėta galvoti apie kitokį regioninio bendravimo mechanizmą. Regioninis bendradarbiavimas turėjo papildyti e, dvišalį požiūrį, kuris dominavo kaiminystės politikoje tose šalyse. Remiantis Europos komisijos pasiūlymu 2007 metais Juodosios jūros sinergija buvo paskelbta kaip oficialus projektas e, per formalų užsienio reikalų ministrų susitikimą 2008 metų vasario mėnesį. Iš pirmiausia, ta sinergija buvo e, apibriešta kaip tam tikra lanksti E, sistema, papildant ES jau egzistuojančias politikas dėl Turkijos, dėl valstybių narių įstojimo ir dėl strateginės partnerystės su Rusijos federacija. Juodosios jūros strategija buvo sukurta kaip bendras bandymas įtraukti visus regioninius partnerius ir organizacijas. Taigi Juodosios jūros strategijos bendrasis tikslas yra skatinti regiono stabilumą, paremti ekonominės ir demokratinės reformas Tuo tikslu Europos komisija parengė komunikatą, kuriame buvo daug prioritetinių tikslų. Tokiuose sektoriuose kaip švietimas, geras valdymas, konfliktų sprendimas, žuvininkystė, aplinkosauga ir panašiai. pranešimas dėl Juodosios jūros energijos įgyvendinimo ir tolesnio adaptavimo per antruosius įgyvendimo metus e, pabrėžia, kad pasiekimų yra nedaug ir nevienodai pažangos pasiektas skirtingose sektoriuose. Tuo tarpu politikos ir saugumo klausimais beveik nieko nepasiekta. Pagrindiniai pasikeitimai yra tokie, kad yra sukurta sektorinė partnerystė trijose pagrindinėse srityse - transporte, energetikoje ir aplinkosaugoje. Aplinkosaugos partnerystė buvo paskelbta šių metų pradžioje Antras svarbus pasikeitimas yra e, bendradarbiavimo per sienas išplėtimas. Jis leido Europai išplėsti Juodosios jūros bendradarbiavimo per sienas programas. Bendroji operatyvinė programa e, bendradarbiavimo per sienas e, buvo finansuojama 17,5 milijonais eurų. Ta suma yra skirta laikotarpiu nuo 7 iki 13 metų, tačiau projekto atrankos procesas dar nebaigtas. Taip pat aš žinau, kad svarbus Juodosios jūros sinergijos e, aspektas yra bendradarbiavimas su kitomis regiono valstybėmis ir organizacijomis. Nuo 2007 metų santykiai tarp ES ir Juodosios jūros ekonominio bendradarbiavimo organizacijos pažengė į priekį ir buvo pasiektas e, etapas, kai reguliariai organizuojami politiniai susitikimai. Tačiau šis dialogas nėra jokuo, niekuo išskirtinis. Ir ES yra pasilengusi bendradarbiauti su kitomis regioninėmis organizacijomis. Pavyzdžiui, yra e, galimybių palaikyti partnerystę su Jodosios jūros forumu, tačiau tokia partnerystė iki šiol dar nesuformuota. Juodosios jūros energijos įgyvenimo patirtis e, turi būti vertinama e, atsižvelgianti bendrą kontekstą. Ta sinergija buvo negerai e, pa, įtakota tarptautinių ir ES lygmens pokyčių. Tarptautinių lygių dar 2009 metais e, buvo pasikeitė santykiai tarp JAV ir Rusijos. Ir Juodosios jūros regionas e, nukentėjo, nes Rusijos ir NATO santykiai pablogėjo. ES lygių per pasarosius dviejus metus ES institucijos valstybės narės ir pirmininkaujančios šalis daugiausia dėmesio skiria Lisabono sutarties ratifikavimui bei ekonomikos kriziai. Tuo pat metu ES rytų politika visų pirma buvo orientuota į rytų partnerystę, kuri didelė dalimi užgožė juodosios jūros energiją regionų lygių. Europos Sąjunga e, turėjo atremti Rusijos požiūrį į Juodosios jūros regioną, e, kuris yra traktuojamas kaip Rusijos e, teritorija. Be to, akivaizdu, kad yra nepakankamai gerai bendradarbiavimas su regioninėmis organizacijomis. Tačiau, nepaisant to, kad kontekste yra labai daug sunkumų ir problemų, dabar jau atsivėrė naujų veiklos galimybių ir ES ir e, bendradarbiavimo organizacijoms. Viena vertus Ukraina ir Turkija priartėjo prie Rusijos. Tačiau kita vertus, ES tapo labai svarbia partnerė abiems šalims. Be to, ES tapo Jodosios jūros regiono gravitacijos centru, ypač ekonominė prasme. Galimi e, ateities e, Jodosios jūros energijos įgyvendinimo būdai. Įgyvendinimo procese išvelgta daug problemų. Politinės paramos toka, skaitant ir ES valstybės narės Konkrečių politikos mechanizmų stoka, ypač kalbant apie kontrolę, e, matomų finansinių išteklių stoka, Juodosios jūros energija yra finansuojama iš įvairiausių šaltinių, skaitant regionų politiką, Europos kaiminystės politiką ir pasirengimo narystiai priemonės. Be to trūksta tokių esminių iniciatyvų, kažko panašaus kaip, pavyzdžiui, rytų partnerystė. Regionės iniciatyvos yra dubliuojamos Ir, kaip parodė e, bendradarbiavimo per sieną pavyzdys, akivaizdžiai per daug lietai yra identifikuojami, vertinami ir gyvendinami regioniai projektai. Taigi, pagrindinis klausimas. Ar Juodosios jūros strategija iki šiol dar aktuali? ES turi e, veikti prieštaringomis sąlygomis tame regione. Viena vertus, e, egzistuoja labai didelis poreikis regioniam bendradarbiavimui, pavyzdžiui, kalbant apie regiono viešasias paslaugas, tokias kaip ekologinės paslaugas. Kita vertus, e, regioninio bendradarbiavimo paskatoms iškyla grėsmė dėl saugumo problemų toje valstybėje, tose valstybėse. Todėl atsakant į klausimą, ar juodosios jūros strategija šiandien dar išlieka aktuali, mes galėtume atsakyti taip, e, ji yra aktuali. Pirmiausia dėl to, kad ji apima visą regioną, įtraukia visus regionius veikėjus, įskaitant Rusiją ir Turkiją. Todėl juodosios jūros strategija turi daugiau galimybių atremti tuos iššūkius, kurie iškyla valstybėms e, patenkančios į skirtingus ES politikos e, elementus. Kitaip tariant, Juodosios jūros strategija yra naudinga lengvinant gerus e, kaimininius santykius ir daugia šalius ryšius Juodosios jūros regione. Tačiau tam, kad išvengtume ar atsikratytume regioninių įtampų, Juodosios jūros sinergijoje turėtume daugiau dėmesio skirti praktiniam e, požiūriui ir į rezultatus orientuotam darbui. Baigdama norėčiau išsakyti keletą rekomendacijų. Vadovaudamasi rekomendacijomis, vadovaudamasi išvadomis, aš padariau tokias rekomendacijas. Pirmiausia, ES turėtų konkrečiai nurodyti, kaip juodosios jūros strategija veikia. Pirmiausia, turiu galvoje, turi būti suteikiamas akivaizdus finansavimas, atskira biudžeto eilutė. Antras dalykas, ES turėtų uh, įtraukti juodosios jūros energijos dimensiją į savo dvišalius santykius su valstybėmis partnerėmis. Turiu galvoje, turi būti geriau inkorporuojama juodosios jūros strategija į dvišalės politikos dokumentus. Trečias dalykas - ES turėtų toliau e, daug dėmesio skirti nedideliam skaičiui prioritetų, kad nebūtų dėmesys ir lėšos per daug išskleisti. Ir be bejonės e, ekologinė partnerystė šiuo požiūriu yra labai reikšminga. Be to, ES turėtų nuolat skatinti e, praktiškus projektinius veiksmus e, Juodosios jūros strategijoje. Tai būtų labai naudinga ir tai jau pasiteisino naujoje Rusijos federacijos ir ES šiaurės dimensijos e, sistemoje. E, ES turėtų įtraukti regioninius partnerius, e, kuriant įvairiausius e, projektus, tai turėtų būti padaryta jau pačioje pradžioje, ir tokiu būdu tie regioniniai partneriai jaustusi e, dalyviai viso proceso. Bet to ES turi suteikti daugiau paramos pilietiniai visuomeniai. Taigi tokios būtų mano pagrindinės rekomendacijos susijusios su stebėsena. Be bejonės stebėsena turi sustiprėti, kad būtų galima politiką toliau koreguoti Antroji mano rekomendacija yra susijusi su matomumu. Juodosios jūros strategija turėtų būti, sinergija turėtų būti labiau matoma ES. Ačiū. Grazie, dottoressa Delcour. La parola al dottor Mark. Ačiū, daktarai Delcour. Dabar žodis suteikiamas e, daktarui Kaningiamui iš Vokietijos maršalo fondo Prašau kalbėti nedaugiau 15 minučių. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pristatyti jums iš Jodos jūros regiono Europos Sąjungos strategiją. Norėčiau grįžti atgal ir šiek tiek plačiau pažvelgti į pastarųjų dviejų metų įvykius, pradedant nuo 2008 rūpiučio mėnesio karo, taip pat e, pateiksiu kelias rekomendacijas dėl naujosios regiono strategijos ir taip pat pristatysiu savo baigiamasias pastabas. Norėčiau pabrėžti, kad geografija, istorija, ekonomika ir kultūra šio regiono labai smarkiai skiriasi nuo vidurio rytų Europos. Jie, e, suvokia mūsų sugeb, e, bandymus jiems padėti ne taip, kaip mes norėtume, taip pat jų ryšiai su vakarais nėra tokie tvirti. Rusija, Turkija, Junktinės valstijos ir Europa paliko šio regiono valstybės be apsaugos ir pažeidžiamas demokratija. Joje, jose nėra pakankamai išsivyščiusi, todėl jos gali atitekti, patekti per didelę Rusijos įtaką arba netgi globą, taip pat ir Turkijos regiono valstybė susidarė su išorės ir vidaus sunkumais, reikia skatinti demokratijos reformas. Ir mm, regiono lyderiai susiduria su sudėtinga situacija viena vertus dėl Rusijos e, įtakos didinimo, Turkijos, kita vertus Europos Sąjunga kuri nori e, išlikti tokia, kaip yra ir nenori plėstis, priimti šio regiono valstybių. Todėl regiono valstybėms sėtinga spręsti išaldytus konfliktus. Rusijos, Gruzijos e, karas, e, smurto naudojimas, taip pat Rusijos Ukrainos susitarimas dėl Jėdosios jūros laivyno, Azerbaidžiano dujų eksporto apimčių dvigubinimas per Rusiją karinės bazės, visą tai patvirtina aiškius Rusijos siekius, jei pažvelgtume į pastarųjų dviejų metų įvykius, tai jie regione kelia tam tikrą susirūpinimą po 2008 metų regiono valstybės peržiūrėjo savo santykius su ES, JAV tarpusavėje ir su Rusija ir dėl to padėtis regione destabilizavosi, todėl būtina peržiūrėti ir e, šiais aspektais Juodosios jūros strategiją Jeigu pažvelgtume į ekonomikos krizę, ji taip pat suvaidino svarbu vaidmenį, padarė įtaką regione, pirmiausiai padidino nedarbą, sumažino pasitikėjimą vyriausybėmis, dėl to kilo plataus masto socialinių politinių neramumų ir daugelis e, valstybių, daugelis valstybių kyla grėsmė uh, gražinant paskolas, tai yra kyla grėsmė jų mokumui, negalime prognozuoti, kokios dar bus ekonomikos krizės pasiekmes tiek JAF, tiek ir e, ES lyderiai dėl krizės daugiau dėmesio skiria vidaus problemams ir netaip atsižvelgia į regiono poreikius. Lisabonos sutarčiai įsigalios 2009 metų pabaigoje, galime tikėtis permainų, tačiau jos taip greitai neateina. Europos politika regiono atžvilgių šiuo metu nėra pakankamai aktuali, taip pat reikia pažvelgti į JAF, išanalizuoti JAF įtaką šiam regionui, naujoji JAF administracija kuri bando atšildyti santykius su Rusija, santykius su Rytų Europos regionais, regionų sąskaita, taip pat turi daug problemų Afganistane, Irake ir kitur. Dėl to šis regionas tampa labiausiai militarizuotų aplinkui e, e, šalia ES sienų - Armenija, Azerbaidžianas, beveik dvigubina savo gynybos biudžetus, taip pat Rusija steigia karinės bazės Gruzijos teritorijoje, Turkija ir, ir tokios tendencijos gali išplisti po visą Jodosios jūros regioną. Rus, Ukraina ir Gruzija smarkiai pasikeitė, ypatingai po oranžinės revoliucijos praėjus Ukraina išrinkus prezidentu Janukovičius suartėjo su savo didžiuoju kaimynu iš rytų, o Gruzija dešimt metų vyksta demokratinės permainos. Galbūt daugiausiai potencialo šiuo metu turi Moldova, o Azerbaidžiano demokratinių permainų praktiškai nepastebime. Taip pat e, vienas iš e, labiausiai džiuginančių aspektų yra Turkijos ir Armenijos tarpusavio suartėjimas. Žinome, kad jam kelia grėsmė Kalnų Karabahų konfliktas ir Azerbaidžiano užimama pozicija, tačiau tas artėjimas galėtų turėti įtakos visai regiono struktūrai. Europos Sąjunga turi stengtis išspręsti, padėti išspręsti regiono valstybių tarpusavio santykių problemas, ypač e, Rusijos atžvilgių. Europos rytų politika privalo e, užsitikrinti valstybių narių ir Bruselio paramą šiuo atžvilgiu. Jūs jau girdėjote tai anksčiau, tačiau e, Europos Sąjunga privalo kalbėti vienu balsu e, išorės ir saugumo politikos klausimais bendroji užsienio ir saugumo politika todėl yra E, tinkamiausia priemonė savo tikslams įgyventi. Reikia pasvarstyti, kaip išvengti protekcionistinės ekonominės politikos, e, ksenofobijos, ekstremizmo apraiškų, e, kurios stabdo regiono valstybių pažangą. Jeigu grįžtume prie Jodosios jūros sinergijos iniciatyvos, yra puikios, tačiau reikia stengtis jas veiksmingiau įgyvendinti. Reikia išsiaiškinti, ar tos programos tikrai e, gali padėti pasiekti užsibrieštų tikslų. Reikia aiškiai pasidalinti įgaliojimais ir darbais. Turime suprasti, kad regionas yra sudėtingas, todėl mūsų naudojami mechanizmai privalo apimti taip pat ir žymiai platesnių užmojų iniciatyvas. Reikia spręsti korupcijos problemą, kuri pragaištinga regionui ir e, reikia, kad e, korupcinė veikla būtų uh, ryštingai pasmerkta ir e, užkirstas jai kelias, taip pat reikia skatinti politinės opozicijos e, veiklą regiono valstybėse, nes kai kuriuose regiono valstybėse opozicijos balsai yra slopinami Todėl ES ir JAV galėtų dėti daugiau pastangų siekiant įgyveninti regiono demokratizavimo programas. Jos regiono valstybės turėtų suprasti, kad pačios privalo kurti veiksmingas demokratijos sistemas ir kaip minėjo abu kolegos kalbėjo anksčiau, mes neturėtume nuvertinti uh, E, kultūrinės įvairovės aspektus siekiant vystyti šį regioną. Reikia peržiūrėti mūsų strategiją sprendžiant įšaldytus konfliktus ir e, Siekiant užtikrinti didesnį regiono stabilumą, reikia pasiremti šiaurės dimensijos patirtimi, patirtimi, taip pat Balkanų regione sukaupta patirtimi, kurią būtų galima perkelti į e, Jodosios jūros regioną. Apibendrinant, noriu pasakyti, kad šiame regione pastaraisiais metais įvyko labai daug permainų dėl e, finansų ekonomikos krizės, tapatybės krizės ir didėjančių regioninių kaiminių įtakos Rusijos ir Turkijos e, sumažėjo demokratijos pasiekimai, JAF ir ES turi e, įgyveninti aiškius politinius tikslus šių regiono atžvilgių. Turime suvokti ir e, nuspręsti, ar mūsų rytų kaiminystės politika jau baigėsi padaryti atitinkamas išvadas ir e, reikia suvokti, kad regiono valstybėms e, reikalingi atitinkami pavyzdžiai, atitinkami demokratijos modeliai Juodosios jūros regionas turi didelį potencialą, tačiau jos demokratija yra kilusi grėsmė. Ačiū pirmininkai uždėmesi. Ačiū daktarui Kamingimui. Pradedame diskusiją. Labai daug kolegų nori pasisakyti, tačiau dėja turiu apriboti jūsų pasisakymo laiką trimis minutėmis. Diskusiją pradės komiteto vicepirmininkas atsivistas šėlis priešės ponas Pasku. Komplik. Aišku, Juodosios jūros regionas yra sudėtingas ir komplikuotas ir jis turi galimybių į Europos darbo tvarkę tokių neigiamų momentų įtraukti. Manau, kad tai bus ir ateityje. Bendrai juodosios jūros sinergija yra geras reiškinys, nes e, jau pasirodė, kad jau paaiškėjo, kad tokiu būdu regionų reikšmė išaugo. Prie mūsų sinergija buvo pabrėžta, koks svarbus tas regionas. Tačiau mes esame truputį per daug idealistai. Mes norime nuosekliai apibriežti savoką, kuri prieš 20 metų net neegzistavo. Prieš 20 metų ta zona buvo visiškai kitokia. Ir staiga mes norim uh, turėti uh, regioną, kuris e, turėtų funkcionuoti kaip vienas. Ką mes galim iš tiesų padaryti, pasakyti apie tokį kraštą. Čia aš išvelgiu tris rimtas problemas. Pirmiausia, Rusija. ES yra užmesgusi strateginius santykius su Rusija. Ir viskas, kas vyksta už ES ir Rusijos ribų, e, vis tik atsispindi toje sistemoje, o ne be jos. Ir mm, čia daug bendradarbiavimo potencialo neižiūrėsi, greičiau konfrontacijos tarp ES ir Rusijos tame regione galima rasti. Ir aš žinau, kad didžiosios vakarų valstybės yra per daug drovios, nedrįsta e, kištis į sudėtingus žaidimus, kurie iš esmės sukurtų konfrontaciją su Rusija. Kita problema yra Turkija bei Ukraina. Tai šalys, kurios kelia nemažai problemų ES. Kai kalbam apie strategiją, kalbam apie įsipareigojimą. Ir aš neįsivaizduoju, kaip tas įsipareigojimas galėtų e, atsirasti, stengiantis įgyvendinti strategiją. Bet yra dar vienas elementas, kuris teikia daugiau vilties. Akivaizdu, e, kad dėl Dunojaus strategijos yra kur kas daugiau konsensuso ir noro veikti. E, Dunojus įeina į tą teritoriją ir e, Dunojaus zona yra mūsų teritorija, mūsų žemė, galima jeigu taip išsireikšti. Ir čia aš žiūriu nemažai pozityvaus potencialo, kuris galėtų išsiplėsti apimdamas juodąją jūrą. Tačiau išvelgiu kitą pamatinę problemą. Jeigu, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos sustiprėtų sustiprintų savo santykius su Kinija ir skirtų jiems daugiau dėmesio, kas būtų labai įmanoma ateityje, tai kaip tai įtako santykius tarp ES ir Rusijos, ypač žinant, kad e, egzistuoja bendra siena tarp Rusijos ir Juodosios jūros regionų. Ačiū, panė, ponė Pasku. Baščinaru. Nuomonės rengėjas regionų komitete. Mielas pirmininkė, gerbiami kolegos, iš regioninės perspektyvos aš norėčiau paminėti keletą esminių savo pranešimų momentų. Pirmiausia, labai svarbu įtraukti visus regiono veikėjus. Antra, e, turime galvoti ir apie ES valstybės narės, ir apie trečiasią šalis. Kitaip mūsų strategija nebus nusekli ir galiausiai nepasiteisins. Kitas dalykas. Labai svarbu užtikrinti koordinavimą tarp e, dabar veikiančių institucijų ir tų institucijų, kurios veikia e, ES viduje bei bus sukurtos ateityje. Turiu galvoje ES ir Juodosios jūros parlamentinio bendradarbiavimo instituciją ir šią sinergiją be bejonės. Dėl sinergijos galėčiau jokelį pasakyti iki šiandien Mes turėjome sinergiją be energijos, kaip pasakytų ponas Mitchell. Tačiau vietoj to, kad turėtume sinergiją, mes turėjom tik karą ir energetinę krizę. Taigi, ar iš tiesų ta sinergija funkcionuoja? Ar nereikia kažko pakeisti ateityje, kad sinergija taptų veiksminga arba kad taptų integruoto požiūrio į visą šį regioną dalimi? Trečias dalykas - koordinavimas tarp skirtingų taikomų ir kuriamų infrastruktūros projektų iš ES pusės ir valstybių narių. Valstybės narės yra numačios tam tikrus projektus, E, netoli Jodosios jūros, pavyzdžiui, greitkelių projektas. Bet e, turim galvoti ne tik apie infrastruktūrinius projektus, iš esmės energetiniai projektai yra gyvybiškai svarbus. Jie yra susiję su energijos teikimu ES ir su saugumo bei ekologiniais aspektais. Nes dabar ant mūsų stalo matome tokius pasiūlymus kaip e, pietinė e, srovė, nabukas ir panašiai. Bet ar Prancūzija pasimokys iš. Kaip iš šiaurinio srauto Nord Stream. Pažiūrėkime dvi problemas. Mums reikia regioninio bendradarbiavimo ir koordinavimo. Mums reikia susitarti dėl pagrindinių problemų e, apibrėžiančių infrastruktūrinius projektus. Turime sukurti regioninę priemonę, kuri leistų e, išspręsti problemą susijusią su aplinkosauga, nes Juodoji jūra yra viena iš labiausiai užterštų zonų ES periferiniuose regionuose. Ir kažkaip ES vandenyse tą patį galim pamatyti. Taigi, ar mes esame pasirengę sukurti sinergiją, kuri bus privaloma, ar mes tik tais išdėstysim šventus norus ir šventas viltis ateičiai. Nes iki šiol mes e, turėdavom tik tai e, dvi šalės dėrybas ir dvi šalios e, bendradarbiavimo priemonės tarp didžiųjų ES valstybių narių arba tarp daugia tarptautinių e, bendrovių, dažniausiai energetikos rytyje. Pažiūrėkime rezultatus ir suprasime, kad Europa turi kalbėti vienu balsu. Paskutinė pastaba, ponė pirmininkė, dėl e, veikėjų. Aš labai atsargiai apibrėžinėčiau Turkiją kaip e, mažiau prognozuojama partnerė. Pirmiausia, aš pats savęs paklausiu, kiek prognozuojama yra ES kai kalbame apie Turkijos įstojimą į e, narių tarpą. Ačiū. Onorevole Tikau, relatrice della Commissione Industria. Pramonės komiteto pranešė, ponė Tikau. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti tik tai apie ITRES komiteto darbo srity. Taigi, su pirma turime pripažinti, kad Jodosios jūros regionas yra labai svarbus geostrategiškai energetinėje srityje, diversifikuoti energijos teikimo šaltinius. Kaspijos e, jūros regionas, Jodosios jūros regionas, e, Azijos šalis aplink, aišku, ES tapo labai svarbiu veiksniu šiame regione ir todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į ES Rusijos ilgalaikę strateginę partnerystę bei bendrą interesą stiprinti priekybą, investicijas abipusiai. Kalbėtas mikrofonas išsijungė. Taigi, noriu atkreipti jūsų dėmesį, jog ES ir Rusija jau daug metų turi strateginę partnerystę ir jų bendras interesas yra stiprinti priekybą ir investicijas abipusiai, sudaryti palankęs sąlygas priekybai globalioje ekonomikoje, stiprinti, e, plėtoti konkurenciją taip pat ir Jodosios jūros regione. Taip pat noriu pabrėžti, jog turint omenyje e, dujų, elektros jungtis, e, elektrinės naujas taip pat ir atsinaujančios energijos, brandolinės energetikos, iškastinio kūrą energijos srityse reikia galvoti taip pat ir apie transporto sritį, apie aplinkos apsaugą, apie prognozuojamumą ir sąžiningas sąlygas energijai transportui, tranzitui Jodosios jūros regione. Reikia turėti omenyje, kad energijų, ar ES energijos tiekimo strategija yra paremta šaltinių ir maršrutų diversifikavimo e, mintimi. Taigi noriu paminėti Šiaurės Rover Nabuko projektus ir noriu paraginti spartinti šių projektų gyvenimą. Taip pat norėčiau kalbėti apie daugia šalį bendarbiavimą Jodosios jūros regione, jos svarbą. Čia energijos Hartija, kitos tarptautinės sutartys numato pagrindinius principus. Mes turime remti pilną rinkos e, reguliavimą, integravimą į ES energetikos ir aplinkos teisės aktuose. Turime skatinti aplink juodąją jūrą esančių šalių bendradarbiavimą ES. EIB, ERB investicijos turi būti stiprinamos į infrastruktūrą aplink juodąją jūrą. Taip pat turime turėti omenyje, kad tarptautinės priekybos ir transporto um, angliavandenilių to Jodosios jūros regione yra pasiūlymai yra labai svarbus, taigi reikia galvoti apie tarp modalinės jungtis, uostų statybą aplink Juodąją jūrą ir infrastruktūros plėtrą. Reikia pabrėžti Jodosios jūros strategijos sinergijos svarbą, taip pat Jodosios jūros komisijos ir ekonominio bendradarbiavimo organizacijų svarbą ir turime raginti jo komisiją parengtų veiksmų planą Jėdosios jūros strategijai gyvendinti, kad būtų galima kalbėti apie tvarų įgyvendinimą, jungčių užtikrinimą, aplinkos apsaugą, saugumą, kultūrinius mainus ir taip toliau. Ačiū. Onorevole Kazak, relatore per parere della Commissione per il commercio. Kazak, tarptautinės priekybos komiteto. Merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, gerbiami prelegentai, aš taip pat tik tai kelias pagrindinės mintis išsakysiu dėl to, ką Tarptautinės priekybos komiteto vardu rengiame pranešime išdėstysiu. Ir Reikia nepamiršti, kad mm, Juodosios jūros regionas maždaug 2008 metų laikotarpiu pergyveno tikrai įspūdingą ekonomikos augimo laikotarpį. Ekonomikos augimas buvo maždaug 8 procentų, tačiau aišku, po to visa ekonominė bankinė sistema pergyveno didžiulį, uh, didžiulę krizę, stresą ir aišku, kad dabar trūksta kapitalo ir taip toliau. Todėl mes norime siūlyti, kad Juodosios jūros regiono šalis laikytųsi griežtesnės finansinės ekonominės politikos ir dėtų daugiau pastangų, kad sutvarkytų savo bankinės sistemas ir uh, prisitaikytų prie mm, šio laikotarpio iššūkių. Antras dalykas, reikia pripažinti, kad e, Jodosios jūros sinergijos e, strategija leistų ES e, gauti didžiulės naudos, apjungiant savo pastangas su, pavyzdžiui, Jodosios jūros ekonominio bendarbiavimo organizacija. Aš tikrai labai pritarčiau kolegoms, kurie uh, apie tai kalbėjo prieš mane. Tačiau reikia pripažinti, kad yra e, tam tikrų institucijų e, teisinių nuostatų, kurias reikėtų tobulinti. Čia aš kalbėčiau visų pirma apie Jodosios jūros e, komercijos investicijų banką, taip pat kalbėčiau apie ekonominį bendradarbiavimą Jodojoje jūroje jūros regione ir aplinkos partnerystė, kuri Mm, nėra taip smarkiai akcentuojama, kaip reikėtų ekonominio bendarbiavimo Jėdosios jūros regionio kontekste. Tam, ta, tai yra labai svarbu siekiant atsinaujančio energijos šaltinių plėtros. Taip pat visi maršrutai, transportas yra labai e, svarbus e, šiame regione siekiant priekybos plėtros, ekonominių, priekybinių mainų e, plėtros. Ir reikia pasakyti, kad labai svarbu, kad išskyrus dvi valstybės, visos kitos to regiono valstybės yra PPO narės ir uh, Todėl labai svarbu derinti fiskalinius režimus, taip pat e, mažinti kliūtis, pavyzdžiui, tokias kaip muitai e, laisvai priekybai tame regione. Tai yra dar svarbiau, turint omenyje tai, kad ES turėtų e, daugiau bendradarbiauti su, pavyzdžiui, PPO asamblėja ir ir, taip tol, ir kitomis organizacijomis veikiančiomis tame regione. Žodis Jotovai dabar. Ačiū šią galimybę pasisakyti. Šį rytą žuvininkystės komitete esu atsakinga už e, žuvininkystės e, juodoje rinkoje klausimais rengiamą pranešimą. Turiu pasakyti, kad pirmą kartą tą darbą atlieku ir kalbant apie e, valstybės kurios yra aplink juodąją jūrą, tarp jų yra Bulgarija ir Rumunija, kurios yra ES valstybės narės. Žuvininkysės politika yra itin svarbi, kai eina kalba apie bendrą Dostos jūros strategiją. Um, šios jūros e, baseino problematika gal nėra e, pakankamai gerai žinoma ES ir dėl to galima tik apgailę stauti. Taigi daugiausia klausimai sprendžiami regioninių lygmenių, e, kuomet Rumunija ir Bulgarija uh, Mm, įstojo prieš trejus metus į ES tik tai, tai galbūt ir suprantama. Tačiau reikia skirti daugiau dėmesio šio regiono problematikai. Aš manau, kad juodoji jūra, e, žuvininkystės politika tikrai turi surasti jiems e, deramą vietą ES politikoje. Dabar e, Jodoji jūra beveik neegzistuoja ES politikai, tačiau yra labai svarbus ekonominiai, socialiniai, ekologiniai aspektai sėtini su šios jūros e, e, žuvininkystės politika ir ES turi žuvininkystės politikoje siekti reikalingų tikslų ir, ir numatyti tinkamą strategiją šiai jūrai. Todėl Labai sveikinu Euronest parlamentinės asamblėjos um, įkūrimą. Iš tikrųjų, tai labai svarbus aspektas. Tai leis ES aktyviai dalyvauti ateities dėrybose, ypač žvinkisės politikos kontekste su labai svarbiamis partnerėmis Rusija, um, Turkija, Ukraina. Žu, žuvininkystė, žuvininkystės politika turi tapti labai svarbia Juodosios jūros ateities strategijos dalimi, kadangi tai yra labai svarbus bendruomenių gyvenimo elementas. Dvi minutėms žodis teikiams kolegai Kovačiu. Ačiū pirmininkė, ačiū mūsų trims ekspertams už jų pareikštas nuomonės. Galime padaryti išvadą, kad e, Juodosios jūros strategijai trūksta pastebimumo įgyvendinant ES politikos sprendimus, taigi šis strategija turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį ir tai yra svarbu mūsų santykiuose su kaimynais taip pat strategija neturėtų likti vien tik strategija ant popieriaus. Tiek mūsų kaimynams, tiek mums yra svarbu, kad abipusis bendradarbiavimas užtikrintų uh, saugumą ir gerovę. Todėl sinergijos ir rytų partnerystės priemonės e, reikia atitinkamai paremti finansiniais ištekliais ir tas e, finansinis paketas turi būti panaudojamas veiksmingai. Puikiai žinome, kad rytų Europos valstybės turi problemų susijusių su ES paramos panaudojimu. Ir e, mes daug kalbame, tačiau dažnai tie instrumentai, tos priemonės lieka tik tai tušiais žodžiais. Žinoma, Juodosios jūros regionas yra pakankamai sudėtingas ir Bulgarija taip pat jam iš dalies yra priskiriama ir todėl mes puikiai žinome Bulgarijoje koks svarbus yra tarp valstybinis bendradarbiavimas regione. Taip pat tiesa, kad regione esama daug užšaldytų konfliktų, tiksliau išaldytų Šiaurės Kaukaze, Kalnų Karabachą būtų galima paminėti, todėl turėtume aktyviau pasinaudoti išorės santykių tarnybos pajėgumais ir mums suteikiamais įgaliojimais pagal Lisabono sutartį, kad neliktume vien tik tai finansiniais donorais, tačiau ir darytume tiesioginę įtaką sprendžiant konfliktus. Turėtume raginti ir siekti bei pamastyti apie tai, kaip tai padaryti, kad regionos subjektai nepaverstų mūsų pastangų niekais. Ačiū Kovačiavui, kolega Severin dvi minutės kalbės. Dėkoju kolegoms, dėkoju pirmininkai, dėkoju mūsų podiumo dalyviams, du klausimus turėčiau. Šio klausimo pavadinimas skamba ES juodosios jūros strategija, manant, kad sinergijos nepatink, nepakanka ir reikalinga strategija, visiškai pritariu šiam požiūriui, nes ne vien dėl to, kad sinergijai nepakanka energijos, tačiau taip pat ir dėl to. Skirtumas tarp sinergijos ir strategijos, jį reikia išsiaiškinti. Ir taip pat noriu pastebėti, kad strategija dažniausiai yra kūriama užsibrėžiant ilgalaikius tikslus ir interesus, gal galėtumėte juos apibrėžti Skirtingi regionai, jiems būdingi skirtingi požymiai, taip pat ir šio regiono viduje ir atskiros ES valstybės e, turi skirtingų interesų susijusių su šiais skirtingais regionais. Paskutinis pastebėjimas yra susijęs su tuo, kad Rusija ir Turkija, ir čia remiuosi asmeninė patirtimi, labai norėtų didinti savo įtaką šiame e, regione ir ką ES galėtų padaryti, kad pakistų šių dviejų valstybių poziciją. Ačiū ponui Severinui, dabar žodis teikiamas poniai, tiksliau ponai Angurakis, dvi minutės kalbėti. Μεταξύ ευρωβουλευτών που προέρχονται από τον χώρο του εύξηνου πόντου είναι κοντά σε αυτόν. Diskusija vyksta ir yra generuojama daugiausiai iš Jodosios jūros regiono kilusių parlamentarų. Labai aukštai vertinu jūsų mintis, jas gerbiu, taip pat ir kaip gerbiu jų autorius, tačiau noriu pasakyti, kad pono Minčiavo ir Kaningemo mintis man e, tikrai neatnešė labai daug naudos, nes pirm, ypač panas Kenigiamas remiasi tam tikromis iš ankstinėmis nuostatomis regiono tautų atžvilgių ir taip pat yra tam tikrų netitikimų pono Minčiavo mintise. Aš nepasisakau prieš idėjas, e, kad būtina vystyti ir gyveninti geostrateginius pokyčius, tačiau reikia remtis jau sukauptą patirtimi tarp Jėdusios jūros, bendradabiaujant Jėdusios jūros regiono valstybėms. Taigi dėkuoju kitiems pranešėjams, kurios, kurie parodė mums tam tikras kitas kryptis. E, Aš, aš nemanau, kad Montreux sutartis e, turėtų būti pakeista ir, e, kaip minėjo ponas Minčiavas, ir kad dėl jos kyla problemų. Kitas klausimas susijęs su energijos tiekimu. Pas Minčiavas kalbėjo apie monopolijas, kokias monopolijas jis turėjo. Omenyje naftą galima pirkti bet kur. Rusijos nafta galbūt yra pigesnė, tačiau e, mes negalime pakeisti Rusijos geopolitikos politinės padėties. Ačiū ponui Angorakiui. Pranešėjas paprašė galimybės pasisakyti tam, kad galėtų užduoti ekspertams kelias klausimus. Trumpai prašau. Labai trumpai kalbėsiu, nes laiko nebeliko. Taip, aš manau, kad reikėtų suteikti progą mūsų garbingiems ekspertams pasisakyti. O aš norėčiau pasakyti, kad Taip, mes girdėjom daug niūrių naujienų apie e, juodąją jūrą. Juodoji jūra iš tikrųjų yra juoda. Bet šiuo atveju mes e, stengiamės būti realistai. Ir aš norėčiau pakla, paklausti, paprašyti e, tribūnoje sėdinčių kalbėtojų trumpai pasakyti, ar juodoji jūra tampa negyva, pamiršta jūra? Aš turiu galvoje Štai ką. Ar juodoji jūra tampa vis labiau rusiška ir turkiška? Ir iš europietiškos perspektyvos. Ar mes e, netenkam juodosios jūros dar prieš ją gaudami? Antra. Mes girdėjome, e, kaip ekspertai ir mūsų kolegos vis kartojo finansavimo problemą. Ir tai yra E, pasiūlymas ir klausimas komisijai. O kaip bus su aiškiu finansavimu juodai jūrai? Ir aš tik vieną dalyką pridursiu. Jeigu neklystu, šį pavasarį buvo priimtas komisijos sprendimas perkelti pusantro milijono eurų iš bandomojo projekto ekologijos srityje juodosios jūros regionui. ir panaudoti tuos pinigus kitam ES projektui, AKR šalių bananų projektui. Tik aš norėčiau išgirsti ekspertų komentarus. Ačiū pranešėjų. Prieš suteikdama žodį ekspertams, kaip jūs sakėte, aš norėčiau tik suteikti žodį komisijai trejatai minučių. Gal ką nors norit pasakyti? Bet gal jie norės pasakyti, kaip bus tikras pranešimas parengtas. Ir tada žymiai daugiau kalbėjimo laiko jūs skirsim. Bet vienas noriu pasakyti. Na, ką, trys minutės, tai iš tikrųjų kančia mintims, ne, ne, ne kas mažiau tikrai bandant atsakyti tie klausimai, gal aš pasistengsiu dar kažkaip susitelkti į esminius dalykus. Na, vienas dalykas, tai aišku, šios dienos diskusijos, tai yra preliminarios diskusijos, kur išklausomi ekspertai, tai yra puikiai mintis, tai nėra sakoma vien iš mandagumo jums, nes iš tikrųjų Aš manau, kad e, tiesa yra tai, kad jeigu parlamentas e, parodo dėmesį ir daugiau nei dėmesį, dinamiškumą, energiją, analizuodamas juodosios jūros klausimus, aš manau, kad iš tikrųjų bus galima pasiekti pažangos. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ką noriu pabrėžti, gal truputėlį sugrįžtant prie to, ką ponė dėl kur pasakė, dėl juodosios jūros sinergijos, Taip, iš tikrųjų tam darbui reikalinga daug laiko, viskas kol kas labai chaotiškai vyksta ir tai, ką jūs pasakėte, yra tiesa, yra daug išorinių ir vidinių priežasčių lemiančių tokią situaciją. Aš čia gal plačiau apie tai nekalbėsiu, bet manau, kad ir čia, taip po truputėlį artėjau prie savo trečios minties, ką bedarytum šio klausimu, iš tikrųjų, jeigu galvojam apie strategijos rengimą, labai svarbu kad nebūtų vėl dar kartą tas pats, kad parengiamas nuostabus dokumentas, bet jis neįgyvendinamas. Aš manau, kad parlamentas kaip biudžetinė institucija, biudžetą formuojanti institucija yra labai svarbi šiame procese. Nesustokite vien tik tai ties, projekt, dėl, ties dokumento parengimu, nes yra finansinių priemonių, kurios leistų jį ir įgyveninti. Mums reikalingi žmonės, mums reikia politinį koncent, jėgų koncentraciją, mums reikalinga valia įgyveninti tą projektą. Uh, Ir visame tame chaose, apie kurį tik ką kalbėjau, kuomet yra vis daugiau įvairių programų, projektų, kuriems, aišku, kiekvieną kartą reikalinga vėl ne tik tai finansai, bet ir žmogiški ištekliai. Tai, aišku, tokiame kontekste nėra lengva užtikrinti veiklos siekių testinumą. Dabar e, dar kalbant apie strategiją Labai atidžiai klausiausi pranešėjo minčių ir gerbiamų parlamentarų, kurie pabrėžė šio regiono mm, problemų sudėtingumą, kompleksiškumą. Ir kiekvieną kartą, kai mes sakome, kad Jodoji jūra jau tapo uh, ES e, jūrą mes kūrėme naujas problemas. Aš nesakau, kad e, viduržėme jūra neturi problemų, bet turint omenyje mūsų istorinį buvimą, ten viskas yra kaip ir akivaizdu. Tačiau dabar, kai iš Briuselio atkeliauja kažkokios tai mintis į juodą jūrą, tai aišku, kyla visokių o, politinių, ekonominių, teisinių, netgi psichologinių problemų. Aš nesakyčiau, kad čia yra kažkokia tai siena, kad negalima nieko daryti aš tik tai noriu pasakyti, kad mes turime atsižvelgti į tai, turėti omenyje būtent tai, formuodami kažkokias savo idėjas, siūlydami kažkokias tai priemonės tam regionui. Tai, Pirmininkė, matau, kad jau laikas baigėsi, bet noriu tik pasakyti, mes labai džiaugiamės to, kad yra kalbama apie šią strategiją. Ir labai svarbu, kad viskas vyktų nuosekliai, ne vien tik tai iš politinio požio taško, bet taip pat ir uh, vertinant tas priemonės, kurias mes po to tvirtinsim ir įgyvendinsim e, tai strategijai išpildyti. Aš labai tikiuosi, kad bus ir daugiau galimybę apie tai kalbėti. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Bešė. O dabar. Mm, Iš tikrųjų sudėtinga užduotis mūsų prelegentams, ekspertams pabandyti apibendrinti tas mintis, tos komentarus, bet Aišku, manau, kad e, jūs, mėly ponios ir ponai, sugebėsite tą padaryti per 10 minučių ir gal pradėsime tą tvarką, kaip ir buvo pasisakymai pristatyti ponas Minčiak. Prašom, 2-3 minutės nedaugiau. Uh. I'll be, I'll be brief, uh, much... Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu kuo trumpiau. Skirtumas tarp sinergijos ir strategijos. Žiedosios jūros sinergija buvo tam tikras įvadinis mechanizmas, e, įvedantis europeiškumo veiksnį į regioną. Ta sinergija buvo sukurta remiantis jau e, veikusią institucinę sistemą, BISEC sistemą. Vadinasi, ES tampa tarsi atskiras veiksnys su savo interesais, finansinis veiksnys patenkantis į regioną ir, e, kaip mes suprantame, jis turi konkuruoti su kitais veiksniais regione ir tokiu būdu gali e, stabilizuoti padėtį ten. Koks yra ilgalaikis ES interesas, plėtojant tokio pobūdžio strategiją su juodoja jūra? Ar tik tai, kad e, Bulgarija ir Rumunija įstojo į ES, nulėmė es interesą juodąją jūrą? Nemanau. Aš manau, kad ES yra suinteresuota ilgalaikė perspektyva ir e, dabar ji nori turėti kaiminystę rytuose, kuri socialiniais ir politiniais e, e, terminais apibrėžia ES poreikius. ES nori turėti kaiminišką, draugišką kaiminystę. Kitaip bus išvaistyta daug pastangų ir lėšų. Taigi ilgalaikiai ES interesai susikerta tarptų valstybių, kurios taps ES narėmis kada nors ir tų, kurios niekada netaps ES narėmis. Atsiranda tam tikras e, išorinis ES integracijos ratas, tarsi, tarsi e, tokia bendruomenė, kuri puoselėja tas pačias vertybės ir e, institucinį mechanizmą. E, ir leidžia sukurti tikrą Europą. Juodosios jūros regionas gali būti traktuojamas kaip Europos e, dalis, turinti skirtingą kultūrą ir strateginius e, e, bruožus. Tačiau, kad ir ką galvotume apie Juodąją jūrą, turime prisiminti, kad ES turi būti svarbiausias faktorius regione. Kitos status quo regiono galybės, tokios kaip Rusija ir Turkija, turi būti e, gerbiamos, bet jos negali pakeisti Europos Sąjungos. Ačiū. E, Daktarė Minčev. Daktaras Delkur. Euh, Ačiū, aš sureaguosiu į, iš esmės į tris dalykus. Dėl strategijos. Mano manimu, strategijos yra du tikslai. Visų pirma, padidinti Juodosios jūros sinergijos matomumą pačioje Europos Sąjungoje ir ypač, kai nekalba, pavyzdžiui, apie rytų partnerystės e, projektus tam, kad Juodosios jūros regionas netaptų užmirštų regionu. Antras siekis turėtų būti apibriežti ilgalaikius ES tikslus šiame regione ir tai, aišku, būtų stabilumas stabilumas paremtas bendrai išpažįstamomis vertybėmis. Kalbant apie Dosios jūros sinergiją, buvo išsakyta pastaba dėl regiono įvairovės aplink juodą jūrą. Ir manau, būtent šios energijos pridėtinė vertė mm, būtų sugebėti apjungti labai skirtingas e, regioninės sistemas, e, šalis, plėstis link Aspijos jūros. E, tai būtų labai unikali priemonė, kadangi Jodosios jūros energija leistų bendrai dirbti, bendarbiauti toms šalims, kurių um, politinė sistema, politinis kontekstas yra visiškai kitoks nei ES. Dabar Rusijos klausimas. Kaip motivuoti Rusiją? Didelis klausimas, rimtas klausimas. Manau, kad tas klausimas yra taip pat ir Europos integracijos viena ištakų. E, kaip šalis, su kuria e, santykiai santykiai įtemti buvo gan ilgą laiką, kaip su ta šalimi galima būtų bendradarbiauti, žiūrint ilgalaikį laikotarpį. Tai aš manau, kad čia irgi yra labai svarbus klausimas, kad Juodosios jūros sinergija leidžia per mažus žingsnelius, per monė strategiją po truputėlį plėtoti tą santykius, tą partnerystę, taip pat ir su ta šalimi įvairiose srityse, pažiūrėjau, aplinkosauginė. Tai yra labai konkretus projektai um, kurie leidžia plėtoti, pavyzdžiui, santykius su, su Rusija. Rusija ir ES yra labai svarbus, svarbios pašnekovės partnerės, taip pat Riedo Susiros regione. Ir paskutinės trys minutės daktarui Cunningham. <clears throat> Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Tikrai nenorėjau kalbėti labai e, niūriai, tačiau e, formuojant naują politiką reikia atsižvelgti į regiono kontekstą. Aš sutinku su ponu Bešė, kad tos diskusijos yra labai reikalingos ir sveikintinos formuojant naują regiono strategiją, reikia atsižvelgti į ekonominius, politinius, socialinius e, aspektus, e, tą kontekst, dabartinį kontekstą. Sutinku su kolegomis, kad Juodosios jūros energija yra puikus išeities taškas. Yra daug pažangos, sėkmės regione, dirbant, plėtuojant bendarbiavimą įvairiose sektoriuose - aplinkos, transporto, greit, sausumos kelių, gelbėjimo darbų, parengties operacijų jūroje, gelbėjimo darbų srityje ir taip toliau. Aš manau, kad ši jūra tikrai netampa užmiršta jūra ir nemanau, kad yra didelės grėsmės tą jūrą pamiršti nes ES vaidmo tikrai stiprėja ten ir yra atitinkamų mechanizmų, tai būtų puikus atsparos taškas, jos tik tai reikia įvertinti, žvelgiant iš naujo politinio konteksto. Ir reikia, aišku, kad jų, jie būtų pakankamai lankstus, kad galėtų prisitaikyti prie regiono kintančių poreikių. Ačiū. Grazie, dr. Kaninger. Konkluzioni. Ačiū, dr. Kaningemui. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Jis galėtų apibendrinti mūsų diskusiją. Prašau, ponė Gurėna, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų garbiems pranešėjams už sakytas mintis ir už kolegų pasisakymus ir komentarus, ką galėčiau pridurti. Manau, kad mums reiks dar nemažai surenkti tokių klausimų. Dabar jau galime geriau įsivaizduoti, kokia yra padėtis Juodosios jūros regione, galėtume daryti išvadą, kad e, Balti... Juodos... Juodo jūra tikrai netaps užmiršta. Jeigu juodai jūrai kiltų grėsmė tapti e, pamirštama arba tapti pamiršta dėl kitų suinteresuotų subjektų, ne ES veiklos, tai tuomet galėtume dėl to baimintis. Juodo jūra strateginių, geostrateginių, energetinių požiūrių yra labai svarbi ES. <clears throat> Taip pat daug dėmesio šiandien buvo skirta kitam aspektui, tai yra būtinybei parengti tinkamą Jodosios jūros regiono strategiją, kaip minėjo pranešėjai Europos Sąjungos interesai ir susidomėjimas šiuo regionu yra rimtas todėl reikalinga strategija. Kitas klausimas yra susijęs su finansavimo problemomis, kurios yra bendro pobūdžio, todėl mums reikia konkrečių, tikroviškų ir pragmatiškų priemonių bei politikos Jėdosios jūros regiono atžvilgių. Žinau, kad laiko jau beveik neliko. Dar kartą noriu padėkoti visiems dalyvausiams diskusijoje. Ačiū labai ir tikiuosi, kad galėsime diskusiją pratesti kaip įmanoma greičiau. Pirmininkas, norėčiau padėkoti pranešėjui, taip pat visiems diskusijos dalyviams, mūsų ekspertams, daktarui Bešė taip pat. Diskusija buvo labai įdomi, ją pratesime po to, kai bus parengtas pranešimas. Kitas komiteto posėdis vyks rugsėjo 20 dieną.